patikrino e, pono Didie ir ponios Žuanė e, įgaliojimus ir pasiūlė patvirtinti juos nuo 17 metų pirmos dienos ir 18 e, metų